krantinės. Ir visa tai atsispindės reformuotoje bendrojo, bendrojo žemės ūkio politikoje. Dėkoju komisijos nariai. Baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Toliau tarybos ir komisijos pareiškimai dėl migrantų padėties Graikijoje. Diskusiją pradės ministras Botskov. Ačiū. Pirmininkė. Nemanau, kad kam nors kyla abejonių dėl to, kad Graikija susiduria su dideliais iššūkiais susijusiais su imigracija. Mes privalome remti Graikiją, jei siekiant atkurti gebėjimus valdyti migrantų srautus. Taryboje nekarta aptarinėjome Graikijos nacionalinių veiksmų planų dėl prieglopščio ir migracijos įgyvendinimą. Taip pat aptarėme ir sienų kontrolės planus. Ir pastarai kartą šis klausimas buvo aptartas TVR ministrų taryboje kovo 8 dieną. To posėdžio metu komisija ir Graikija pranešė apie e, pasiektą pažangą, pavyzdžiui, e, prieklopščio prašymų nagrinėjimo srityje. Tačiau akivaizdu, kad įgyvendinant įvairias nuostatas bus susidurta su dideliais iššūkiais. Visų pirma, reikia užsitikrinti pakankamą darbuotojų skaičių, nagrinėjant prašymus, taip pat reikės steigti ir prieimimo centrus. Prireiks įvairių išteklių Graikijos nacionalinio plano įgyvendinimui paremti. Tai yra iššūkis Graikijai ir reikia tinkamai koordinuotos ES paramos Graikijai. ES institucijos, pavyzdžiui, Europos bendrasis prieglopščio biuras, Frontex ir valstybės narės galinčios prisidėti turės dalyvauti. E, taip pat svarbus vaidmuo teks ir vyriausiam įgaliotiniam pabėgėlių klausimais. Prireiks e, specializuotos paramos ir pra, techninės paramos. Yra numatoma Evros centre įsteigti naują prieimimo, pabėgėlių prieimimo centrą, tai yra labai svarbus dalykas. E, po manęs kalbės komisijos atstovė, ji pateiks daugiau informacijos apie migracijos problemą Graikijoje. Aš norėčiau akcentuoti, kad taryboje buvo kalbama apie tai, kaip galėtume pareikšti solidarumą, kaip galėtume solidarizuoti su tomis valstybėmis narėmis, kurios patiria didelį spaudimą dėl migracijos. Kovo 8 dieną taryba patvirtino išvadas dėl bendros sistemos, kuri padėtų užtikrinti realų ir praktinį solidarumą su tomis valstybėmis narėmis, kurių prieglopščio sistemos patiria ypatingą spaudimą dėl didelių migrantų srautų pagrindinis tos solidarumo sistemos aspektas yra iš ankstinio įspėjimo sistema, kuri buvo sukurta Dublino reglamente. Tas mechanizmas yra įtrauktas į Dublino reglamento pakeitimus, kuriuos mes neseniai pateikėme Europos parlamentui, kad galėtume pradėti trilogo dėrybas. Šis mechanizmas mums yra išeities taškas, kuris suteikia galimybę užbėgti už akių tokioms situacijoms, dabar, kokia dabar susikloščiusi Graikijoje. Be to, turime ir priemonių rinkinių, kurio galėtume pasinaudoti, teikdami paramą konkrečioms šalims, kurioms kyla tam tikrų poreikių. Be to, siekiama stiprinti bendradarbiavimą prie išorės sienų. Taryba taip pat mano, kad reikėtų stiprinti ES agentūrų vaidmenį, reikia skatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Taip pat turi būti veikiama efektyviai. Agentūroms tenka svarbus vaidmuo didinant solidarumą per sustiprintą bendradarbiavimą. Mes akcentuojame, kad solidarumas yra svarbus principas ir jis turi pasireikšti uh, praktiškai vykdant bendradarbiavimą. Solidarumas yra kertinis e, mūsų sistemos e, akmo ir mes ir toliau stebėsime, kaip Graikija gyvendina savo veiksmų planą. Ir akcentuojama, kad e, veiksmų planas turi būti įgyvenintas koordinuotai. Ir labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas nusprendė šiandien aptarti šią temą, nes e, iššūkiai, su kuriais susiduria Graikija, yra ir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 Gerbama pirmininkė, gerbiamas ministrė, gerbėmieji, ačiū už šią galimybę dar kartą aptarti šį labai svarbų klausimą - migracijos valdymo trūkumus Graikijoje. Tai aišku, siejasi su Europos prieglošio sistema ir asmenų pagrindinėmis teisėmis komisija um, nuosekliai remia Graikiją um, reformuojant savo migracijos um, uh, sistemą. Ir iš tiesų e, pažangos pasiekta keliose sritise. Buvo sukurtos dvi naujos tarnybos, viena nagrinėja prašymus, e, kita atsakinga už pradinį prieimimą, tai svarbu žingsniai pernai. Uh, EASO, Europos prieklašio paramos biuras, dislokavo savo darbo grupės Graikijoje, jos konsultuoja dėl prieimimo sąlygų Evros regione, ten daugiausia problemo, ši veikla bus tęsiama šiais metais, bus intensyvinama. Techninės misijos vyko Graikijoje, speciali darbo grupė dirba dalyvauja ir ESO, ir Frontexas, ir Junktinių tautų vyriausiojo galiotinio papėgėlio klausimams tarnyba. E, siekiama, kad Turkijos valdžios institucijos vykdytų labiau e, prevenciją migracinių srautų iš Turkijos teritorijos, tad pažangos yra, bet dar daug reikia padaryti. Humanitarinė situacija Evros regione neprimtina. Sąlygos kuriuose e, laikomi prieglaušio prašytojai ir migrantai e, yra netinkamos, reikia daryti čia pažangą ir Graikijos valdžia čia turėtų dėti daugiau pastangų, Graikija turėtų pasinaudoti skubios pagalbos e, mechanizmais, kad pagalba būtų teikiama migrantams, reikia renovuoti turimus centrus, didinti gebėjimus, tai būtų ir uh, ligoninės ir pagalba pažeidžiamoms grupėms. Komisija nekarta Graikijos valdžiai priminė, kad jei nebus imtas skubių veiksmų, tai lems teisinės pasiekmes, tačiau žinoma, tai reiškia ir kasdieninės humanitarinės pasiekmes ir e, valstybėse narėse daug organizacijų, institucijų, kurios gali padėti, tačiau visų pirma Graikija e, turi veikti laikydamasi e, tarptautinės ir ES teisė komisija ir toliau rems. Graikija, kad ji reformuotų savo sistemą, tai būtų skubi pagalba, taip pat ir konsultacijos vietoje, glaudžiai bendratarbiaujant su nacionalinė valdžia. Uh, E, su kitom institucijom. Bendra suma 390 milijonų e, eurų buvo e, skirta šiai problemai spręsti, tačiau Graikija labai nedaug šių lėšų įsisavino. Uh, Visai nesenai uh, e, skiriame papildomą uh, sumą, uh, 3,75 uh, milijonų euro sumą iš skubios pagalbos fondo, tai yra galimybė ir tom lėšom pasinaudoti. Labai uh, svarbu supaprastinti mechanizmą vietiniu lygmeniu, kad būtų galima gerinti lėšų valdymą. Uh, Komisija sukūrė specialią grupę, kuri e, padėtų geriau įsisavinti ES paramą gyveninant reformos paketą. Uh, Gruodį Atenuose pradėjo dirbti e, specialus e, ekspertas, kuris gali konsultuoti Graikijos valdžią, kaip pasinaudoti šiom lėšom. Taip pat norėčiau e, priminti pasiūlymą dėl Dublino reglamento, kurio siekiama didinti sistemos efektyvumą, didinti prieglopšio prašytojų paramą apsaugą. Ačiū Europos parlamentui už e, paramą, ačiū už tai, kad esate e, pasirengę, pasirengę pradėti trialogą šiais e, klausimais ir kitais su prieglapščiu susijusiais klausimais ES reikia tvirtos prieglapščio sistemos kad būtų užtikrinta tarptautinė apsauga tiems, kuriems jos reikia reikia bendrų taisyklių, didesnio solidarumo, dabar labiau negu bet kada, aukšti standartai e, turi būti gyvenami, reikia bendradarbiavimo ir e, būtina, kad apsaugą gautų tie, kuriems jos reikia ir svarbu, kad visos valstybės narės galėtų pasidalinti atsakomybę už tai. Dublino e, sistema yra to dalis ir ją reikėtų papildytis siekiant išsiaiškinti priežastis ir svarbu, kad sistemos trūkumai būtų ištaisyti, kad nebūtų pažeidinėjamos žmonių teisės. Komisija dalyvauja šiame darbe. Ačiū Europos parlamentui už dalyvavimą šiame darbe. Taryba taip pat dirba, valstybės narės dirba, tačiau žinoma, pagrindinė atsakinga už tai yra e, Graikijos valdžia. Dėkui. Dabar einame prie kalbėtojų frakcijų vardu. Pirmiausiai, ponė Kienakų, PP frakcijos vardu. Ačiū. Nekyla net abejonių, jog reikėtų žymiai geresnės prevencijos turiu galvoje visas komisarės paminėtas temas, ypatingai susijusias su asmenų teisėmis, su prieglopšio prašytojų teisėmis. Tačiau komisarė nekalbėjo apie konkrečią statistiką, kiekgi asmenų nelegaliai yra Graikijoje. Turkija panaikino tokiems asmenims vizos vizas. Bet kas iš Libijos gali atvykti į Stambulą, kitaip tariant, e, peržengti per sieną iš Libijos, tad situacija labai greitai gali pasikeisti, nes tie, kurie atvyksta į Graikiją, dažnai būna mm, prekybos e, žmonėmis aukos, tie asmenys neturi dokumentų. Tad jeigu 350 asmenų kerta sieną, netaip jau lengva yra tvarkyti jų e, pateiktus prašymus. Taip, pagal Dubliną 2 yra numatoma lankstumo, yra numatomas diferencijavimas. Ir jeigu Graikija 90 procentų migracijos spaudimo patiria, tai įsivaizduokite, kokia ta situacija yra realiai. Labai sudėtinga situacija yra ir prieimimo stovyklose, stovyklose, kuriuose siekiama užtikrinti ores sąlygas žmonėms. Labai svarbu, kad Turkija įgyvendintų atitinkamą susitarimą. Labai svarbu, kad būtų įgyvendinamas readmisijos susitarimas su ES. Buvo atitinkamas susitarimas pasirašytas su Graikija 1989 e, metais, tad Turkija turi laikytis visų taisyklių ji privalo sustabdyti migracijos srautus. Ir žinoma, kad Graikijoje mes nenorime sutrypti žmogaus teisų, mes dedame visas pastangas, mes e, kovojame už e, europinės vertybės. Tačiau taip pat reikalingos pastangos iš e, komisijos tarybos, parlamento ir parlamentarų pasigilinančių į šią temą. Dėkojame. Toliau, ponegijom. Situacija Graikijoje yra sudėtinga, tai nuolat kartojama. Nepamirškime 2010 dekreto, kuriame kalbama apie legalius migrantus ir apie tuos kurie e, serga labai rimtomis e, e, lygomis. Žinoma, kad jų negalima diskriminuoti, tačiau yra tam tikrų iš ankstinių nusistatymų prieš tam tikrus prieglapšio prašytojus ir migrantus Graikijoje. Prie šių klausimų dar reikės sugrįžti. Aš norėčiau susitelkti ir ties kitais klausimais, kurie buvo iškelti. Tai yra e, vienas iš dalykų susijęs su, su skaidrumu, tai yra finansavimas. Norėčiau užduoti tokį pirmą klausimą, kokie yra finansavimo prioritetai šiuo metu ir ateityje. Taip pat norėčiau sužinoti, ar galite pasakyti, kaip yra identifikuojamas asmuo, kuriam reikalinga tarptautinė apsauga, pagal kokią procedūrą kaip yra svarstoma tokio asmens paraiška. Ar tam tikrą prasme turite prisijimti Europos žandaro, žandarmo e, vaidmens? Dėkoju. Toliau Alde frakcijos vardu, ponė Grysbėk. Pirmininkė, komisijos narė, kolegos, kalbėjome apie iššūkius. Tikrai Graikija susiduria su dideliais iššūkiais, tačiau iš tikrųjų tai yra visos ES iššūkis. Ir jis veikia ES įvaizdį pasaulyje ir piliečių akivaizdoje. 20 amžiaus pabaigoje matėme, kaip griuvo Berlyno siena. Tikėjomės, kad ES niekada nebeatsiras naujų sienų, tačiau e, yra dabar įgyvendinamas e, didelis projektas Graikijoje. Graikija stengiasi įveikti jai kylančius sunkumus. Kaip sakė kolegė, e, per tranzito šalį Turkiją į Graikiją kasdien atvyksta po 300 žmonių. Tai nėra Turkijos piliečiai, tai yra kitų šalių piliečiai. Manėme, kad niekada tai nepasikartos, tačiau m, mm, turiu pasakyti, kad e, susikloščiusi tokia humanitarinė situacija, kuri daro poveikį žmogaus teisėms. Mes kalbame apie žmogaus teisų apsaugą, sakome, kad žmogaus teisės yra brangiausias dalykas, kurį turi apsaugoti ES. Bet žinoma, sunku rasti atsakymą į problemas akivaizdu, kad reikia reikšti solidarumą, kaip sakė Cecilija Malstrom, turime galvoti apie bendrą atsakomybę, turime galvoti apie techninius mechanizmus, apie finansavimą ir Europos lėšų tikslingą panaudojimą ir veiksmingą panaudojimą, kad nebūtų pažeidžiamos tų žmonių teisės. Tačiau pastaruoju, pastarosiomis savaitėmis ES pasigirdo signalų, kurie rodo, kad žmonės kalba apie labai įvairius dalykus. Žmonės siunčia labai įvairius signalus, turėdami galvoje E, Graikija. Mano šalyje, Prancūzijoje, kalbama apie vidaus sienų atkūrimą, nors iš tikrųjų reikėtų saugoti išorės sienas. Ir dar vienas dalykas, pirmininkė. Reikia politinės valios, kad būtų sukurta pusiausvėra tarp šiaurės ir pietų, kad būtų kuriamos partnerystės su pietų šalimis. Reikia siekti, kad migrantai nenorėtų atvykti tą Eldoradą, kuris iš tikrųjų nėra Eldoradas. Ačiū. Yra pakelta mėlyna kortelė. E, ponas pa... Papa Nikolau nori pateikti klausimą. Mano klausimas susijęs su pastabomis, kurios buvo išsakytos Graikijos atžvilgių. Praėjusiais metais Buvo sulaikyta 60 tūkstančių asmenų, jie atvyko iš trečiųjų šalių, iš Šiaurės Afrikos. Mes suprantame, kad tokį srautą lėmė uh, toje pasaulio dalyje susikloščiusi situacija. Į mūsų šalį atvyksta daugybė trečių asmenų piliečių ir neturime tikslios informacijos apie juos. Ar jūs manote, kad Graikija viena gali susidaryti, su, susitvarkyti su šia padėtimi, juk mūsų gyventojų skaičius yra vos šešta dalis Italijos gyventojų? Ačiū. Iš tikrųjų, aš suprantu, puikiai suprantu, kad vien, Graikija viena negali reaguoti į šią situaciją. Pačioje Graikijoje padėtis labai sudėtinga. Aš taip pat lankiausi ir Lampedūzoje ir mačiau, kaip viskas yra sudėtinga. Taip, mes, mums reikalingas solidarumas, mes turime kaip galima labiau paremti Graikiją. Ehm, turime suteikti Graikijai būtiną pagalbą. Ir tai reikėtų daryti pasitelkiant visas ES politikos kryptis. Aš puikiai suprantu, su kokiais konkrečiais sunkumais susiduria Graikija. Ačiū, poniai Grisbek. Dabar žodis poniai Fliotrui kalbės žaliųjų frakcijos vardu. Kiek laiko man suteikėte? Pusantros minutės. Ačiū. Mes ne pirmą kartą diskutuojame šią temą. Manau, kad visos institucijos, e, teisingumo teismas, žmogaus teisų teismas, pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos e, skambino pavojaus e, varpais, dabar tai išgirdo ES, taip pat Graikija parengė nacionalinį prieglopšio ir imigracijos veiksmų planą situacija sudėtinga. Mačiau, kas vyksta Graikijoje ir turiu pasakyti, kad tai, ką ten mačiau, yra, yra žmogaus orumo pažeidimas. Žmonės miršta pasienyje. Mačiau, su kokiamis problemomis susidarė Evros regionas. Taigi, Graikijoje problemos aštrėja šešias, buvo įvykdyti išpoliai prieš 63 asmenys. Graikijoje artėja rinkimai ir vis e, dažniau pasigirsta balsų teigiančių, kad reikia sustabdyti migrantų srautus. Tai yra ksenofobiškos nuostatos. Taip pat bandoma migrantus e, uždaryti į tam tikrą rezervatą. Ypač tuos, kurie yra už, serga užkrečiamosiomis lygomis. Turiu pasakyti, kad migrantų, imigrantų klausimas yra tiksinti laiko bomba. ES į šią problemą turi reaguoti vadovaudamasi savo vertybėmis, solidarumu. Taigi valstybėms narėms noriu pasakyti, kad užuot e, grasinę Graikijai ir užuot teigus, kad Graikija turi pasitraukti iš Šengeno erdvės, Labai gerai, kad teismas uždraudė pagal Dublino reglamentą siūsti migrantus atgal į Graikiją. Turime būti atsargus, turime laikytis savo pagrindinių principų. Vėlgi reikėtų pažvelgti į Turkiją pagalvoti, kas vyksta ten. Turkija nori įstoti Europos Sąjungą, nori vienodų sąlygų. Ir turiu pasakyti, kad mūsų taikomas vizų režimas turi atitikti mūsų principus. Tur, į Turkiją iš Sirijos kasdien atvyksta tūkstančiai žmonių. Solidarumas reiškia solidarumą. Ir čia daug kas yra pastatyta ant kortos. Ačiū, dabar sutiksiu žodį ponui Trenta Filidis, GUENGL frakcijos vardu. Ir tuo baigsime kalbėtojų sąrašą frakcijų vardu. Ir dar norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau lankščiai skirstyti laiką, nes laiko turime, bet po šio pasisakymo nebegalėsiu būti lanksti, suteiksiu žodį dviems minutėms. Ačiū, taip aš puikiai suprantu, kokia padėtis yra Graikijoje. Ji, ta padėtis atspindi e, bendrą padėtį. Yra ekonominė, socialinė neligybė, yra bauginimų, išnaudojimo. Visi šie dalykai apibūdina situaciją ir taip pat matome, kokiamis sąlygomis yra priversti gyventi migrantai, pavyzdžiui, neužtikrinamos tinkamos hygienos sąlygos. Tie asmenys, kurie nėra sulaikyti, patiria socialinę atskirtį, jie tampa išnaudojimo, rasizmo aukomis. Šiame artėjant rinkimams, šiame kontekste matome, kad situacija tampa vis absurdiškesnė, kadangi migrantai tampa atpirkimo ožiais, siaučiant kriziai. Apie juos kalbama kaip apie tiksinčią bombą, kaip lygų e, platintojus ir tai kelia vis didesnę ksenofobiją. Vykdoma vis daugiau valymo operacijų. Turiu pasakyti, kad 2011 E, metų trečiąjį ketvirtį e, buvo įvykdyti 63 rasistiniai išpoliai, jie buvo susiję ir su nepilnamečiais. ES ir Graikijos institucijos prie to taip pat prisidėjo. Ir aš labai tikiuosi, kad solidarumas, kurį minėjo komisijos narė, bus netušti žodžiai, o kažkas apčiuopiamo, apčiuopiama parama mūsų šaliai, kuri dėl savo geografinės padėties nesugeba atlaikyti tų migrantų srautų, srautų žmonių, kurie atvyksta į Graikiją ieškodami geresnio gyvenimo. Reikia kalbėti ne tik apie pinigus, reikia kalbėti apie kitokią pagalbą, reikia prieimimo centrų. Turime pasirūpinti, kad Europa būtų toks regionas, kuriame žmonės taikiai sugyventų, kuriame nebūtų ksenofobijos. Ačiū. Dabar žodis poniai Holmaier. Dvi minutės. Pirmiausiai norėčiau padėkoti prieglapšio paramos biurui, kuris labai efektyviai e, pradeda teikti veiksmingą pagalbą Graikijai toje slityje, kurioje kolegos ragino efektyvumo, tai yra kuriant e, gyvenimo sąlygas prieglopšio prašytojams. Visai neseniai buvo priimtas sprendimas dėl papildomų būstų suteikimo pagal europinius standartus. Tad e, labai svarbu, kad ES e, remtų tokius projektus. nes tuos būstus toliau dalina Europos e, paramos prieglopšiui e, biuras. Be kita ko norėčiau pasakyti, kokius žiaurumus ir baisumus patiria nukentėjusieji, bet susitelksiu ne vien tik tai ties šiuo aspektu, kalbėsiu ir apie sudėtingą Graikijos vidaus padėtį, iš kurios negalime reikalauti, kad situacija pasikeistų per vieną dieną. Mes turime realistiški būti ir tikėtis realių dalykų, tad būtų prasminga kad e, būtų sustabdomi tam tikrų pabėgėlių e, gražinimo procesai, kad tai būtų daroma ir ateityje, kol Graikija susiduria su vidaus problemomis. Kitas dalykas tai yra vizų politika ir jos ryšys su readmisijos politika. Sudėtingas šis yra ryšys vizų politikai turėtumėm e, pasirinkti siaurą asmenų ratą, tai yra studentus, verslininkus, galbūt tai būtų ir sprendimas toms šalims, kurios šioje srityje dar susiduria su sunkumais. O kai kalbame apie readmisiją, turime susitarti dėl policijos struktūrų bendradarbiavimo, kadangi mes kalbame apie kovą su e, prekeiviais žmonėmis ir kalbame ne apie konfliktus su Turkija dėl turinio požiūrio klausimų. Aš manau, kad Turkija yra pasirengusi bendradarbiauti policijos struktūrų lygmenių šio, šiuo klausimu. Dėkoju. Pone Riubikai, jūs pakėlėte savo mėlyną kortelę, ar taip? Pone Holmaier, jums iškelta mėlyna kortelė, ar sutinkate? Pone Riubikai. Taip, norėčiau padėkoti kolegijai Holmaier. Er nes ji išryškino teigiamus aspektus. Na, turiu galvoje mėlynąją kortelę, kaip mes migrantus galime prasmingai integruoti Europoje. Labai svarbu žiūrėti, kokias kvalifikacijas, kokią kvalifikaciją atsiveža tokie migrantai. Ir tuomet e, pozityviai juos integruoti į darbo rinką būtų naudinga. Tad reikia atlikti analitinį darbą, galvojant, kaip tokius žmonės galėtumėm integruoti Europos rinkoje. Tad toks mano klausimas. Ačiū, ponė Riubigai, ponė Holmeier. Iš tikrųjų, Kai mes kalbame apie bendradarbiavimą tarp e, paramos prieglopšių biuro ir e, Graikijos institucijų, turime nustatyti, koksgi asmenų ratas atvykęs į Graikiją galėtų faktiškai būti mm, perkeltas į kitas ES šalis. Nes dažnai tie asmenys negali sugrįžti į savo kilmės šalį. Ir kitas dalykas, jie atsiveža potencialą ir kvalifikaciją kuri gali būti naudinga visiems. Iš esmės labai svarbu padėti graikams mm, pagreitinti registravimo ir identifikavimo procesus. Ir taip pat padėti sugražinti tuos asmenis, kurie neturi nei kvalifikacijų, nei teisių būti ES teritorijoje ir suteikti jiems galimybę grįžti į savo šalis. Dėkoju. Toliau ponas Drūcas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijai, komisariai Malmström asmeniškai už jos pastangas Graikijos labui pastaraisiais metais. Neturėkime iliuzijų, susidurėme su problema, kurie ištrėja nes Graikijoje kyla grėsmė taikai. Susidurėme su klausimu, kuris yra susijęs ir su hygienos, sveikatos priežiūros klausimais. Susidurėme su esminiu klausimu, kaip mes galime padėti užsieniečiams, nes praeitįje Graikijoje buvo padaryta klaidų, Graikija kai kurių dalykų nepadarė nes tikrai kai kurie kadrai iš Graikijos e, mūsų neverčia ją didžiuotis. Tad mes sutarėme dėl problemos masto. Bet būkime atviri. Graikijai skiriama pagalba iki šiol nebuvo sutelkiama ties skausmingiausiais dalykais. Man atrodo, kad reikėtų šiek tiek daugiau drąsos. Komisija turi mm, pakeisti Dublino 2 sistemą nauja sistema, pagal kurią valstybės narės tarpusavyje veiktų pagal solidarumo principą. Turime atsižvelgti į įvairius valstybių narių interesus, ne vien tik tai į Graikijos interesus. Net ir tuo atveju, jeigu Graikija pati sugebėtų mm, panaudoti visas europinės lėšas, ji vis tiek negalės priimti visų migrantų sraustų, nes 80 procentų migrantų atvykstančių į Europą atvyksta per Graikiją. Graikijoje yra priešrinkiminė kampanija ir klausimas, neteisėtos migracijos klausimas yra pirmiausiai pasitelkiamas dešiniųjų ekstremistų partijų. Populizmas yra ir yra manipuliuojama žmonių baimėmis, yra piliečiai raginami būti budreis. Tad turėtumėm labai atsargiai vertinti tokią situaciją tokiu sudėtingu metu. E, vienas kolega, Krisojėlis, pakėlė mėlyną kortelę, prašom. Taip. Jūs taip pat buvote vyriausybės narys. Tad pasakykite, koks yra procentas iš tų 309 milijonų eurų, kuriuos perveda Europos Sąjunga kiek buvo panaudota. Mm. Yra lėšų, kurios buvo nepanaudotos, o jomis reikėtų pasinaudoti, kai mes kalbame apie savanorišką asmenų sugrįžimą. Yra 3000 asmenų paraiškų. Tad kiek paraiškų jau buvo apdorota, kiek e, paraiškų buvo patenkinta ir kiek prieglopšio prašytojų galiausiai e, gavo oficialiai prieglopšio prašytojo statusą. Aš čia Europos parlamente nenorėčiau šio klausimo svarstyti norėdamas įrodyti, jog yra pasipriešinimas Graikijoje. Aš manau, kad šį klausimą reikėtų užduoti Graikijos vyriausybei ir komisijai. Manau, kad jinai tą padarys. Dėkoju. Toliau kalbės ponas e, Krisojelos vieną minutę. Χώρα αποστολή και όχι υποδοχή μεταναστών είναι κοντά σε έφλεκτε περιοχέ και έχει μεγάλο. Graikijoje migracinių srautų klausimai būdingi tam tikrai ypatumai prieš 20 metų. Graikija nebuvo ta šalis, kuri turėjo priimti migratų, migrantus, bet e, buvo jautrioji zonai, pasienio zonai. Ir e, galima kelti klausimą, ar Vokietija, ar e, Australija, tarkim, būtų tokios stiprios šiandien be migrantų, kurie ten atvyko, bet šiandien yra labai daug pasyvios rezistencijos, ksenofobijos, bet tai nereiškia, kad tai e, turėtų neleisti tinkamai spręsti problemos. E, tai nereiškia, kad žmonės turėtų būti e, išsiunčiami, turėtų būti kuriami prieimimo centrai Graikija galėtų nagrinėti tinkamus sprendimus kartu su ES, nes ES turi tai spręsti. Mes uh, kuriame pirminius uh, prieimimo uh, centrus, patikros centrus, bet ir savanoriška repatriacija galėtų būti vienas iš sprendimų. Ačiū, ponas Busutio. Ačiū, pirmininkė. Kaip buvo minėta, Graikija jaučia uh, simptomus, kai kalba eina apie migraciją, turime pripažinti, kad uh, kaip uh, ir kitos valstybės, Graikija yra tranzito valstybė, nepaskirties valstybė, tai svarbu pabrėžti. Pakartosiu, Graikija tranzito valstybė, migrantai vykstantis į Graikiją nenori ten likti, jie nori keliauti toliau kitas ES valstybės. Tai daugiausia valstybės esančios ES šiaurėje. Tai reiškia, kad ir išorės Graikijos, e, Graikijos sienos ir atvykstančių ten migrantų skaičius nėra Graikijos e, problemos, tai ES e, problema. Be Graikijos yra ir mano šalis, Malta, Lampedūzos sala. 60 tūkstančių asmenų atvyko į Lampedūzos salą ir nenorėjo ten likti. Ir e, tai neteisinga yra, todėl turime e, rasti, kaip spręsti šią kolektyvinę ES problemą kolektyviai. Manau, jog kalbant apie Dublino reglamento peržiūrą, tarybos pasiūlymas nepakankamas yra, dar esame toliai iki susitarimo, manau, kad tarybos išvados dėl solidarumo uh, net jei jomis ir einama, einama tinkama linkme, yra nepakankamos. Visi turi suprasti, kad problema visos Europos ir jei to nesuvoksime, sprendimo nerasime. Ačiū ponui Buzutilui. Pane Pažon, vieną minutę. tiksliau dabar žodis ponui Papa Nikolau dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta, norėčiau pažymėti, jog graikai yra svetingi ir mes gerbėme atvykstančių Graikiją teisės. Vis dėlto, išklausius tai, kas buvo pasakyta, pažeistos ar pažeidžiamos aukų šeimų teisės. Buvo žuvusių vien dėl to, kad jie gynė migrantų šeimų teisės. Ir e, dabar kai kas netgi sako, grįžus namo vakare reikia užsirakinti, įskleidžiama baime, bauginama. Tai yra visas e, mikrokosmas e, mūsų duris, yra mūsų sienos. Frontex turi užsimti mūsų sieną. Ir uh, Graikija turi sienų su Turkija, tai nėra, kad vienos sienos yra reikšmingesnės negu kitos. Kadangi kontrabandininkai pasinaudoja susidariusią e, teritoriją ir gabena nelegaliai asmenis per Turkijos teritoriją. Tad tarptautinės institucijos Ir mes turime užtikrinti adekvatų procedūrų taikymą, turiu galvoje ir Dublina 2. Pirmininkė, aš suteiksiu Jums dar keletą sekundžių, bet prašyčiau lėčiau skaityti savo tekstą, kad vertėjai galėtų dirbti savo darbą. Kolegos, pas mus atvyksta 400 asmenų per dieną Frontex duomenimis, o tikrieji skaičiai dar didesni. Dabar pas mus artėja rinkimai, vyksta rinkiminė kampanija. Turbūt e, ir patys tai esate patyrę, tačiau ar, ar girdėjote, kad pas jūs kada nors būtų sakoma, kaip pas mus ekstremistai siūlo, kad reikėtų užminuoti pasienio ruožus? Pane Basko. Pirmininkė komisijos narė, atrodo, jog Graikija nori pasakyti, kad nesvarbu ar migrantai legalus ar nelegalus, tai kelia grėsmę visuomenės veikatai. Girdime, kad yra planų statyti daugiau nuslaikymo centrų. Vykdoma veikla e, tokiems centram kurti, plinta ksenofobija. Ir Dabar Graikija nevykdo savo teisinių įsipareigojimų, leidžia, kad trečių šalių piliečiai gyventų skurde. Na, laimiai ES gelbėja šioje situacijoje. Bet ar ES lėšos yra panaudojamos kovai su ksenofobija ir diskriminacija? Uh, Tai e, reikėtų atidžiau panagrinėti šio krizės metu. Ačiū, poniai Boskurt. Pradedame procedūrą, prašau, žodžio. Žodis poniai Buzesku. Ačiū pirmininkė. Graikijos domenimis 90 procentų visų migrantų pasiekusių ES 11-aisiais atvyko per Graikiją. Bet kuriai valstybei nariai kiltų didelių problemų susidūrus su tokia situacija. Tad visų pirma, reikia nuoseklaus požiūrio ES lygmenį, jeigu norime valdyti tokią situaciją su visom kaimininiam šalim, nori, norint reguliuoti migracinius rautus, apsaugoti sienas. Ir e, šiuo atžvilgiu labai svarbus Frontexo vaidmuo, jis turėtų stiprinti savo veiklą ir padėti daugiau valdžios institucijom. Migrantams greičiau reikėtų suteikti teisinį statusą, reikėtų paspartinti administracinės procedūras. Vakar e, Graikijos vyriausybė paskelbė e, jog pradeda įgyvendinti savanorišką repatriacijos sistemą. E, tai labai svarbus žingsnis į priekį, nes čia dalyvaus ir nevyriausybinės organizacijos. Ačiū. Pone Kopa. Ačiū. Su migrantais Graikijoje reikia elgtis žmoniškai. Daugiau negu 150 tūkstančių migrantų yra neteisėti. Tokie yra skaičiai per metus. Jie bėga iš savo šalių, kur yra persekiojami, gyvena skurde. Ir jie norėtų, kad su jais būtų elgiamasi žmoniškai, bet Graikija tiesiog negali priimti tokių srautų. Į Graikiją patenka 90 procentų visų migrantų norinčių atvykti į Europą. Ir turint galvoje antrą Dublino reglamentą, jie, jo nuostatas jie ir lieka Graikijoje taip, iš tiesų yra problema su migrantais, su jų neteisėta padėtim ir prieglopšio prašymai neperžiūrimi pakankamai greitai. Kalbant apie pirėmimo centrus ir sąlygas ir kaip tvarkomi prieglopšio prašymai, reikalinga pagalba ir problemą išspręsime, jeigu ji bus sprendžiama kaip europinė problema. Pone Keli, ačiū. Iš tikrųjų, Graikijos problema yra europinė problema. Ją reikia spręsti Europos lygių, pavyzdžiui, reformuojant Dublino antrą reglamentą ir taip pat investuojant lėšų į Graikijos prieglupščio sistemą. Tačiau lėšos turi būti išleidžiamos Graikijoje ir čia matome daug trūkumų, kurie pasireiškia, kurie parodyti ir e, ataskaitoje apie Graikijos nacionalinio plano gyvenimą. Matome, kad į prieglopščio biurą iš kelių šimtų buvo priimta į darbą tik 11 darbuotojų. Ir taip pat tas centras veikia tik šeštadienio rytais, tai taip pat nėra labai naudinga. Sąlygos asmenų laikymo centruose pagerėjo tik todėl, kad e, žmonių ten mažiau. Apskritai vis dar kyla daug problemų ir tikrai artėjant rinkimams e, migrantais naudojamasi kaip masalų e, rinkimų kampanijoje. Yra e, pasigirsta labai nenaudingų pareiškimų. Žinoma, neturime palikti Graikijos vienos, sprendžiant migrantų problemų, visi turi prisimti savo atsakomybės dalį. Ačiū dabar ponas Obermeier. Ačiū pirmininkė. Aš vieno dalyko nesuprantu šiuose diskusijose. Viena vertus, Komisija nori, kad Europos teisingumo teismas susilpnintų Dubliną 2 tam, kad būtų galima sugražinti asmenis, tačiau kita vertus aš girdžiu, kad Dublino 2 reglamentas yra labai svarbus reglamentas problemos sprendimui, o problema yra vis ta pati. Žalioji siena atvira, Turkija aplaidi, nepasiruošusi bendradarbiauti. Be to yra pateikiami finansavimo optimalesnio panaudojimo pasiūlymai. Tačiau reikėtų pripažinti ir tai, kad siena nebus pati geriausia išeitis, ponė komisarė. Nepamirškime asmenų teisių. Graikijos piliečiai taip pat turi teisę į apsaugą ir būti išklausyti. Dėkoju. Ačiū. Paskutinis ponas Jekolino, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjus metams po panašių diskusijų vėl diskutuojame tuo pačiu klausimu. Apie ką kalbėjom prieš metus? Kalbėjome apie Lampedūzą, apie 60 tūkstančių asmenų atvykusių į Lampedūzą, kurie nenorėjo joje likti. Tai buvo ekonominiai pabėgėliai, keliaujantis toliau į Italiją, Graikiją. Ir nenorintys ten likti, jie nori keliauti toliau į ES šalis. Tad kyla klausimas dėl solidarumo, dėl atsakomybės. Kreipiuosi į komisarę. Vyksta atviros dėrybos dėl paskirtų lėšų laikotarpiai nuo 14 iki 2020 metų. Bet e, valstybės narės turi imtis veiksmų, mm, turi imtis veiksmų, o iki šiol jos to nedarė efektyviai. Dėkoju, komisarė Malmstrui, žodis teikiamas Jums. Ačiū. Ačiū už diskusiją, ji yra labai svarbi ir net nebejoju, kad dar grįšime prie jos. Graikija turi netidėliodama padaryti keletą dalykų. Pirmiausia, toliau turi dirbti su veiksmų planu ir sudaryti tinkamas asmenų prieimimo sąlygas, kur asmenys gali būti tikrinami, registruojami ir kur jų prašymai turi būti kaip galima greičiau išnagrinėjami. Taip pat e, tiems asmenims, kurie yra Evros regione ir kurie yra labai sudėtingoje padėtyje, ypač vaikai ir kitos pažydžiamos grupės turi gauti e, humanitarinę pagalbą. Taip pat turi būti užtikrinta geresnė sienos apsauga, turi būti sukurta sistema, pagal kurią asmenys gali būti gražinami, kai atlikus, išnagrinėjus prašymą paaiškėja, kad jiems nereikia tarptautinės apsaugos. Administracinė sistema turi būti reformuota taip, taip, kad būtų tinkamai panaudotos visos lėšos. Lėšų yra labai daug, yra šimtai milijonų eurų, tačiau jas Graikijos institucijos turi panaudoti. Esu įsitikinusi, kad daug ką galima padaryti, kad būtų paspartintos procedūros ir sumažinta biurokratija. Visose srityse buvo pasiekta pažangos, tačiau jos reikia dar daugiau. Ir mes ir toliau visose srityse padėsime graikiai. Kaip, kaip jau sakiau, teikiame piniginę paramą, taip pat esame pasirengę bendratarbiauti su Graikijos institucijomis ir toliau uh, įgyvendinti veiksmų planą, taip pat ir m, mm, užtikrinti reikiamą darbuotojų skaičių, kuris buvo minėtas. Taip pat veikia Eurojust, Europolas, padeda kovoti su priekyba žmonėmis, yra m, mm, valstybių narių ir komisijos ekspertų. Ten dirba svarbė, svarbios organizacijos ir jungtinių tautų vyriausiojo įgaliotinio pabėgėlių reikalams tarnyba ir kitos. Taip pat reikia vesti dėrybas ir su Turkija, kad Turkija prisimtų didesnį atsakomybę. Mes taip pat bandome padėti Turkijai gyveninti administracinės reformas ir taip pat skiriame finansavimą, kad ji galėtų vykdyti savo įsipareigojimus. Taigi daug kas yra daroma, esame pasirengę padėti ir niekas neginčia tų milžiniškų sunkumų, su kuriais susitarė Graikija. Graikijos ekonominė padėtis labai sudėtinga. Daug žmonių Graikijoje šiuo metu kenčia, mes tai suprantame. Taip pat suprantame, kad Graikija dėl savo geografinės padėties, kurios negali pakeisti, e, kenčia nuo migrantų srautų. E, tie migrantai ir toliau norės atvykti į Europą. Taigi tai yra Europos problema ir mes, ir komisija, ir taryba bendradarbiaus ir teiks pagalbą. Ir niekas nesitikė, kad pokyčiai pasijus per savaitę. Reikia siekti nuolatinės stabilios pažangos ir jos pasieksime tik bendradarbiaudami tačiau visų reikiamų sąlygų sukūrimas yra Graikijos institucijų rankose. Ačiū už šią diskusiją, ačiū Jums už paramą, už supratingumą ir pirmininkė, aš esu įsitikinusi, kaip jau sakiau, kad dar grįšime prie šių klausimų. Dėkoju komisijos nariai Malstrom, dabar tarybos vardu norėčiau suteikti žodį ministrui Vetskov. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad dar kartą suteikėte man žodį. Be bejonės šį vakarą įvykusi diskusija parodė, kad mes kalbame apie mums visiems labai svarbę temą. Padėtis Graikijoje dėl, migran, dėl migracijos turi būti tinkamai aptarta, turime labai atidžiai gilintis į tuos iššūkius, su kuriais susiduria Graikija dėl migracijos. Kaip komisijos narė Malstrom labai teisingai ką tik pasakė, Graikijos, norint pakeisti dabartinę Graikijos padėtį, reikia daug ką nuveikti. Mes visi turime e, pareikšti tinkamą solidarumą su Graikija ir su kitomis valstybėmis narėmis, kurios patiria migrantinį spaudimą. Todėl ES turime vieni kitus paremti, tačiau tuo pačiu metu mm, turime siekti, kad turime būti budrus, kad e, bet kuri valstybė narė bet kuriuo metu galėtų susidoroti su staigiais migrantų srautais ir tuo pačiu metu vykdytų ES įsipareigojimus. Turime siekti vengti krizių atskirose šalyse ir jų migracijos sistemose. Mes siekiame didinti paramą kad kilus kriziai galėtume padėti konkrečiai šaliai. Būtent tai mes ir darysime, tai darysime Graikijoje, taip teikdami paramą. Užtikrinsime, kad Graikija kaip galėdama greičiau sukurtų e, tokią prieglopščio sistemą, kuri būtų teisinga ir kuri suteiktų galimybę tinkamai nagrinėti prieglopščio prašymus. Manau, kad tai mums padės e, prisidėti prie bendradarbiavimo pagal Dublino reglamentą normalizavimo. Ačiū Jums už diskusiją, buvo įdomu išklausyti Jūsų nuomonių. Šią temą, kurią tikrai reikia išsamei aptarti, nes tai yra didelis iššūkis Graikijai. Tačiau tuo pačiu metu tai yra ir iššūkis Europiniam bendradarbiavimui. Ačiū ministrui, dėkoju visiems už tai, kas mano nuomonė buvo labai konstruktyvi diskusija. Ponios ir ponai, skelbiu posėdžio pertrauką ir posėdis bus pratestas rytoj 9 val.